Konf... Aš manau, kad tikrai turėtume nuveikti daugiau. Na ir dabar ponas komisaras, pane Hanai, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams. Ačiū už rezoliuciją Bosnijos ir Hercegovinos klausimų. Noriu dar kartą pasveikinti pranešėją poną Preda, parengusi puikų pranešimą. Noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie dirbo prie to panešimo parengimo. E, tas pranešimas rodo, koks didelis susidomėjimas yra čia parlamente Bosnijos ir Hercegovinos ateitimi. Europos komisija gavo šį e, pranešimą ir susidomėjimu jį dar kartą peržiūrės. Mes pritarėme Europos parlamentui dėl to, kad 2018 rinkimai įvyko, e, pasikeitimai turi vykti taip pat, bet be jokių sąlygų. Turi įvykti reformos, jeigu šalis ir toliau ketina eiti Europos integracijos keliu. E, Europos komisija renks nuomonę dėl to, kaip Bosnija ir Hercegovina yra pasirengusios narystė ES. Tikimės, kad, la, kad į savo pateiktą klausimyną gausime puikios kokybės atsakymus. Aš taip pat pasižymėjau uh, ir tai, kad į Bosniją ir Hercegoviną reikėtų kreiptis tam, kad būtų geriau gyvendintas asociacijos sustarimas. Parlamentinis komitetas norėtų, kad būtų laikomasi visų mm, tų punktų, dėl kurių buvo susitarta. E, Europos komisija peržiūrės stabilizavimo ir stabilizavimo nuostatų įgyvendinimą E, kitoje nuomonėje, kuri bus netrukus parengta. Europos komisija dirbs nepailstamai, kad išliktų Europinės integracijos kelyje Bosnija ir Hercegovina. Ir ačiū e, ponė Malėtič ir kitiems deputatams, kurie sakė, kad reikia sudaryti naujas galimybės, e, siūlyti naujas programas, finansavimo priemonės, kad tas europinis kelias, ta vizija išliktų. Artimiausiais mėnesiais bus kalbama ir toliau apie Bosnius Hercegovinos ateitį. Dar kartą noriu padėkoti Jums už paramą. Dėkoju, ponė Han. Ponu Čiamba žodis. Dėkoju. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, atlikusiems puikų darbą. E, ačiū taip pat Europos parlamentui. Rumunija pirmininkauja Europos Sąjungoje ir jos vienas iš prioritetų yra e, būti e, labai tvirta Balkanų regiono bičiulė. Bosnija ir Hercegovina yra to regiono dalis. Esame pasirengę visas, dirbti su visomis vakarų Balkanų valstybėmis ir daryti viską, kad įvyktų ten reikiamos reformos. Bosnijos ir Hercegovinos atveju labai reikia, kad įvyktų valdymo struktūrų reformos ir kad būtų ryštingai imtasi įgyvendinti reformas. Tai mums būtų labai rimta parama. Aš lankiausi neseniai Sarajeve ir manau, kad e, galėsime netrukus aplankyti visas vakarų Balkanų valstybės taryboje birželį vyks labai rimta diskusija šiuo klausimu. Tuo pat metu vienas iš renginių, pirmininkant Rumunijai, ir bus toks, kur bus kalbama, kaip sutaikyti šalį su savo praeitimi. Kalbėsime su regiono jaunimu ir kalbėsime apie tai, kaip svarbu tą tokią skaldančią retoriką įveikti ir kaip pasiekti istorinio susitaikymo regione. Ačiū ir dar kartą dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju ministrui Čiamba. At Dabar ponui Prėda, dvi minutės apibendrinti. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponė komisarė. Aš išklausiau ministro Čiamba išsakytų siūlymus. Manau, kad iniciatyva yra puikia dirbti su jaunimu, su juo diskutuoti apie Europą. E, yra tikrai puikus žingsnis. Kaip šiandien matėme, diskusija dėl Bosnijos ir Hercegovinos e, vyko visomis kryptimis. Turime štai kolegą iš Junktinės karalystės, kuris Star Treką pasitelkė diskusijai. Kolega iš Graikijos kalba apie NATO, kuris neva jau yra prie Salonikų vartų. Aš norėčiau paklausti, o kodėl Pirėjo vartus atidavėme kinams, jeigu jau norime taip jau strateginius interesus ES apginti. Bosnijos ir Hercegovinos klausimas yra Balkanų regionų, mūsų kaiminių valstybių klausimas. Tai yra ta valstybė, ta šalis, kuria europietiška. 95 procentai Bosnijos ir Hercegovinos kroatų yra Europos piliečiai, o Kroatija yra kaimininė valstybė tam regionai. Nebėra e, kitų šalių, nėra kitų šalių kaip kruatai, kur būtų artimesni Bosnijai Hercegovinai. Ta galbūt kruatai galėtų pagalvoti ne tik apie Kroatiją. Jie turi, galėtų būti Bosnijos Hercegovinos integracijos aktyviausi rėmėjai. Jie galėtų galvoti tuo pat metu ne tik apie tuos kroatus, kurie jau yra ES piliečiai. Norėčiau socialistams, bičiuliams ir liberalams uh, pasiūlyti truputėlį daugiau pastangų padėti ir į savo tinklą įtraukti Bosnijos ir Hercegovinos partijas. Nes mums EPP ten atstovaujama gerai, bet nėra socialistų partijos, nėra liberalų partijos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaipgi jiems padėsite, jeigu neturite kontaktų su jais, jeigu nedirbate su savo bičiuliais vietoje? Aš žinau, kad tai nėra labai lengva. Tačiau kad būtų galima padėti Bosnijai ir Hercegovinai tapti Europos valstybė, reikia pereiti prie labai rimtų veiksmų nuo Daytono susitarimų. Dėkoju uždėmesi. Pirmininkas, ačiū pranešėjui ponui Preda. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj, o dabar padarysime dviejų minučių pertrauką ir pereisime prie diskusijos apie ES ateitį.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 ponė Italijos ministrė pirmininkė. Dėkoju, kad priėmėte Europos parlamento kvietimą pateikti savo Europos ateities viziją, Italijos vyriausybės viziją. Italija yra viena iš ES e, valstybių įkūrėjų, todėl labai džiaugiamės galėdami uh, kartu e, su jumis dabar dalyvauti šioje diskusijoje, tokiais diskusijoje, kuri e, bus apie tokius klausimus, kurie rūpi 500 milijonams e, mūsų piliečių. Kadangi dabar kalba sukasi apie labai svarbius dalykus mūsų piliečiams ir kadangi Europos parlamentas yra Europos piliečių tiesiogiai renkama Europos institucija, mes dėjome labai daug pastangų, kad ES e, biudžetas būtų padidintas nuo 1,1 iki 1,3 procentų, kad ES turėtų nuosavus išteklius, taip pat e, parlamentas labai intensyviai dirbo migracijos klausimais, parlamentas pasisako už didesnės investicijas į Afrikos kontinentą, kad būtų pašalintos migracijos priežastis, kalbant e, apie pabėgėlius. Europos parlamentas patvirtino savo poziciją, kurią dabar svarsto taryba. Ir dabar vyksta teisėkuros procesas. Mes manome, kad e, mūsų pasiūlymas ir teisės aktas, jeigu jis bus e, priimtas, gali padėti ir pietų Europoje esančioms valstybėms ir tai gali taip pat pagerinti pačių e, pabėgėlių situaciją, kalbant e, apie breksito klausimus ir apie e, mūsų piliečių apsaugą bei Junktinės karalystės piliečių gyvenančių e, Briuselėje apsaugą, taip pat apie ES infrastruktūros projektus, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, taip pat apie užsienio politiką, išorės politiką Kaip žinote, mes e, esame tos nuomonės, jog reikėtų laikinų Venezuelos prezidentu pripažinti poną Guaido. Taip pat e, norime išgirsti apie jūsų vyriausybės e, programą ir Europos parlamentui yra suteikta suteiktos prerogatyvos parlamento kontrolės e, e, srityje. Ir būtent šiame kontekste mes norėtume išgirsti jūsų komentarų apie ES ateitį. Tanto vi potete registrare per il catch the eye con eh, il presidente. Galite registruotis spontaniškiams pasisakymams. Registracija baigsis, kai pasibaigs eh, premjero pasisakymas. Gerbiamas pirmininkė Tajani, gerbiamas ponė Katainen, ponios ir ponai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, Man didelė garbė šiandien lankytis Europos parlamente. Sakau tai labai nuoširdžiai. Lankytis čia ir kalbėti apie ES ateitį, kaip jie mato Italijos vyriausybė. Gal kalbant apie mūsų kontinento ateitį, aš norėčiau prisiminti Antonijo Megalici, italą, kuris buvo įsimylėjęs Europos Sąjungą. Jisai prieš du mėnesius žuvo Strasbūrė e, nuo teroristo barbarų rankos. Globalizuotame pasaulyje, kuriame ekonomika atrodo dominuoja ir yra aukščiau už politiką ir už teisės, tokiame kontekste mūsų piliečiams spaudimas tampa didesnis ir tuomet turime kelti klausimą apie investicijas, apie tai, kaip turi investuoti ES ir kokį vaidmenį čia turi vaidinti nacionalinės valstybės. Nacionalinės valstybės vienos galbūt ir negali atremti iškylančių iššūkių. Dabar yra labai sunkus laikotarpis ES projektui. Atrodo, jog ES projektas prarado pagreitį. Sudėtinga, sudėtingas istorinis kontekstas dabar verčia mus galvoti apie savo atsakomybę ir nagrinėti esminės svarbos klausimus. Kaip e, ir Anksčiau, dabar, kaip, dabar taip kaip ir anksčiau, yra iškilę sunkumų ir todėl turime suprasti mums tenkančią atsakomybę ir mums tenka atsakomybė vėl suteikti pagreitį Europos projektui, užtikrinti, kad Europa būtų pasitikima, užtikrinti, kad e, būtų ekonomikos augimas, tvarumas ir kiti mums svarbus aspektai. Dabartiniai iššūkiai yra daugialypiai ir sudėtingi. Ir tam reikia mūsų ryšto ir taip pat mūsų kūrybingumo. Taip pat turime suprasti savo vaidmenį pasaulyje. Pagrindiniai klausimai, kurie dabar kyla, yra tokie, kokios Europos mes norime, kokios Europos mums reikia kaip mes save įsivaizduojame toje Europoje, kaip ką manome apie save tame kontekste ir turime atsakyti į tuos klausimus. Dabar esame čia, Europos parlamente, Europos parlamentą renka tiesiogiai piliečiai, tad Europos parlamentas atspindi e, e, mūsų valstybių suverenitetą. E, Mes esame Europos liaudis. Aišku, mes esame to paties likimo bendruomenė, kuri išeina vien tik tai už teisinių e, ribų. Ir aišku, Europos projekto kūrimas jau yra pasiekęs labai svarbių savo vystimosi etapų. Aišku, Europos projektas yra e, sudarytas iš daugybės tradicijų, įvairių kalbų. Ta tapatybė yra labai daugelįpė, yra buvę įvairių ir susiskaldimų, ir kitų problemų. Mes e, bandėme visą laiką integruoti savo ekonominės sistemas, švietimo sistemas, socialinės sistemas ir dėl to mažėjo kompetencija bei galios nacionalinių lygmenių. Jos buvo deleguojamas europiniam lygmeniui. Mes e, suteikėme teisę įvairių valstybių piliečiams laisvai judėti. Kūrėme vieningą teisės erdvę. Piliečiai juda laisvai, prekių judėjimas taip pat buvo labai svarbus ES iškovojimas siekiant didesnės e, integracijos e, kontekste, nes e, iki XIX amžiaus yra buvę įvairių konfliktų, du pasauliniai karai Europiečiai, ypač patys e, jauniausi europiečiai dabar nenori atsisakyti tų iškovojimų, tų e, judėjimo laisvių, kurios yra užtikrinamos. Tad e, e dabar yra sukurtas labai vertingas paveldas, europinis, kuriame atsispindi ir e, kiekvienos valstybės specifika, tačiau taip pat ir bendri sąlyčio taškai. Europos e, liaudės kūrimas buvo be galo svarbus e, procesas ir dabar pastaraisiais metais mes e, matome jog kūrėsi Europos demosas. Europos teisingumo teismas ir e, žmogaus teisų teismas šiame kontekste vaidina labai svarbu vaidmenį. Svarbu vaidmenį vaidina ir nacionaliniai teismai. Piliečiai tuo būdu gali gauti tinkamą apsaugą. Tuo būdu gali būti tinkamai ginamos ir apsaugomos pagrindinės teisės ir laisvės. Ir čia yra remiamasi mūsų tradicinės konstitucinės e, teisės principais. Šitie dalykai yra įrašyti į ES e, teisyną. Tai yra labai vertingi dalykai Ir visi šitie dalykai atsispindi europiečių kolektyvinėje sąmonėje. Europiečiai supranta, jog e, jų likimas yra bendras ir e, jie supranta, jog jie dalyvauja labai vaisingame civilizacijos projekte. Tačiau nepaisant e, viso to, kol kas mums dar nepavyko tapti Europos liaudimi tikrąją to žodžio prasme, nes mūsų modelis dar nėra toksai įtraukus, koks turėtų būti, kad e, europinis demosas būtų jau visiškai susiformavęs nuo 89 metų. Galbūt trūko iš tikrųjų politinio ES matymo, trūko ilgalaikio matymo, nukreipto į ateitį e, matymo. Ir dėl to galbūt Europos Sąjungai nepavyko pasiekti dar tų e, svajonių, kurios egzistavo jau seniai. Per pastaruosius 30 metų Europos Sąjungos valdysenoje dominavo ekonominiai, bet ne politiniai aspektai ir dominavo uh, liberalizmo idėjos. Buvo einama įvairių paslaugų privatizavimo link, buvo e, labai e, griežtai reglamentuojami esminės svarbos ekonomikos sektoriai. Ir e, tokios pastangos baigėsi tuo, jog padidėjo neligybė ir skirtumai tarp įvairių e, socialinių sluoksnių. Taip pat e, iškyla problemų dėl e, valstybės, valstybių įsiskolinimo. Ir e, euro zonoje matome, kokiu problemu iškylo ir e, dėl tų problemų ėmė didėti atotrukis tarp ES institucijų ir ES piliečių. Ir čia kalba nesisuka apie fizinę geografinę distanciją, geografinį atstumą nuo Briuselio, nes e, po, po truputį po truputį ES e, institucijos ėmė tolti nuo piliečių, ta prasme, kad tapo mažiau suprantamos e, piliečiams. Kaip e, sakė Jana Želanka, daugelis dalykų piliečiams tampa absoliučiai nebesuprantami. matome, kad e, elitas yra labai, politinis elitas yra nutolęs nuo piliečių ir kad remimasis vien tik tai ekonominiais aspektais neleido pasiekti e, tų pirminių ES tikslų. Dabar yra lemiamas ES istorijos momentas, labai svarbus mūsų ateičiai. Europos piliečiai nori, kad būtų išgirsti, jie nori, kad būtų keičiama darbo metodika ir keičiama darbo perspektyva. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų svarbu ir reikia vytis prarastą laiką ir keisti santykius tarp tų, kurie valdo ir tų, kurie yra valdomi. Nes pasaulis dabar keičiasi, jisai yra visiškai kitoks negu buvo anksčiau. Mes turime parodyti, jog sugebame valdyti. Ir neturime remtis vien tik tai e, konservatyviomis e, idėjomis. Turime galvoti apie tai, kaip išlaisvinti demokratijos principus. Turime galvoti apie tokius ekonomikos augimo ir vystimo metodus, kurie leistų ženkliai pasistumėti į priekį. Ir visą tai leistų atliepti piliečių lūkesčiams, piliečių, e, atsakyti į piliečių klausimus bei nusivylimą, jų abejonės. Mes matome, kas dabar vyksta Europos e, Sąjungos įvairiose valstybėse. 21 amžiuje turime permastyti mūsų institucinę sąrangą, tokią, kokia jinai buvo per 30 metų ir turime dabar ją keisti. Ir galbūt kai kuriais požiūriais turime grįžti prie tų principų, apie kuriuos buvo kalbama kuriant Europos Sąjungą. Ta Europa, kuri mūsų įsivaizdavimu turėtų būti ateityje, turėtų gebėti ginti bendrus interesus ir įsiklausyti į mūsų piliečius. Geopolitinė situacija keičiasi labai greitai ir atsiranda e, nauja strateginė pusiausvėra, nauji jėgų santykiai. Ir e, kai kurios, kai kurios e, galios dabar bando stiprinti savo įtaką be galo smarkiai tarptautiniu mastu. Europos Sąjunga, vieninga Europos Sąjunga turi vaidinti savo vaidmenį jungtinių tautų saugumo taryboje. Mes turime ten kalbėti vienu balsu ir mūsų veiksmai turi būti puikiai koordinuojami. ES taip pat turi mokėti bendrauti su pasauliu. Ambicinga ir stipri ES, vieninga ES mums yra būtina, kad galėtume kaip lygiaverčiai partneriai bendrauti su jungtinėmis valstijomis. Mes e, tikime, jog transatlantiniai santykiai gali būti veiksmingi ir turime jų siekti, galvodami apie strateginį mūsų santykių plėtojimą. Turime galvoti apie tas vertybės ir principus, kurie mus vienyje. Aišku, yra ir skirtumų, yra ir tam tikro nesupratimo. Tačiau tuo pat metu stipri Europa yra būtina ir tam, kad ES galėtų deramai bendrauti su pagrindiniais žaidėjais E, geopolitinėje arenoje - Kinija, Rusija. Tai labai svarbu sprendžiant e, iškilusius konfliktus ir krizės. Kai, iš tų krizių ir, e, kai kurie iš tų krizių ir, ir konfliktų yra netaip toli nuo ES. Tad mes turime plėtoti dialogą su Rusija ir su Kinija ir negalima vykdyti izolacionistinės politikas jų atžvilgių. Turime uh, bandyti įtraukti jas į įvairius procesus. Ta stipri Europa, kurios mums e, reikia, taip pat reiškia, kad turime panaudoti mūsų e, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje tai neprieštarautų NATO, tai būtų NATO papildymas ir tai būtų labai konkretus parodimas, jog ES sugeba daryti pažangą ir šioje srityje ir gali užtikrinti savo piliečių saugumą. Turime nepamiršti, jog ES negali apseiti e, be glaudžių santykių gynybos rytyje su Junktinė karalystė, net ir po breksito. Tačiau labai svarbus dalykas siekiant e, stiprios Europos yra e, solidarumo ir atsakomybės užtikrinimas valstybių narių lygmenių. Migracijos valdymas yra tinkamas valdymas, taip pat yra būtinas siekiant atstatyti pasitikėjimą e, Europą Tų dalykų negalima atidėlioti, turime įgyvendinti tai, kas yra būtina šioje srityje, tam tikrus e, principus ir tai e, turi būti aptariama ES darbo tvarkyje. Reikia taip pat e, ir nepamiršti ir to, jog Europa dabar nesugeba išspręsti kai kurių labai svarbių klausimų. Ir dėl to nukenčia Europos projekto pagreitis. Migracijos klausimai dabar yra vieni iš svarbiausių Europos darbo tvarkėje. Taip yra ir, be kita ko, Italijos dėka. Europos Sąjunga negali vien tik tai imtis vien tik tai skubos tvarka būtinų priemonių. Čia reikia galvoti apie veiksmingą ir stabilę e, sistemą. Aš e, norėčiau pakviesti Europos e, parlamentą imtis šitų klausimų, nes šitie klausimai visą laiką aptariami ir uh, taryboje ir vadovų taryboje, bet ES reikia bendros strategijos. Ir tokia europinio lygmens strategija turi būti prioritetas ir jinai turi padėti spręsti pirminių srautų problemas. Nes antraip, jeigu to nebus padaryta, tai antriniai srautai taps nebevaldomi. Aldo Moro yra kalbėjęs apie Europos vaidmenį viduržėme jūros baseine, todėl kad Europa Būtent ten yra labai giliai leido savo šaknis. Mes turime spręsti migracijos klausimus, jo labiau dabar, kadangi būtent dabar mums ypač aktualūs Europos gynybos ir saugumo klausimai. Italija pasisako už tai, kad uh, šitie dalykai, šitie dalykai būtų aptariami ir taptų prioritetiniais. Ir pietų e, Europos valstybės, viduržėme jūros baseinas, čia mums e, yra esminės svarbos e, regionas. Italija nori įnešti savo indėlį į tos strategijos e, kūrimą ir nori e, prisidėti prie iškylančių krizių sprendimo kartu su jungtinėmis valstijomis ir su visais kitais, e, jungtinėmis tautomis ir visais kitais e, partneriais. Mes e, manome, kad turime investuoti daugiau į mūsų bendradarbiavimą su Afrikos valstybės. Nes tik tai taip galime sustabdyti migracijos sraudus iš ten turime daugiau investicijų skirti vystomajam bendradarbiavimui su Afrikos e, valstybėmis. Italijos vyriausybė yra prisėjimusi pati e, tam tikrų įsipareigojimų šiame kontekste ir jie visiškai sutampa su ES e, tikslais. Reikia siekti to, kad Afrikoje taip pat įvyktų Afrikos e, pavasariai Nigerijoje, Čede ir e, kitur. Ir turi būti iš esmės sprendžiamos Afrikos problemos, turi būti ieškoma naujų bendradarbiavimo modelių, turi būti užtikrinami partnerystės santykiai tarp lygiaverčių partnerių ir turi būti galvojama apie bendrą atsakomybę. Mes e, negalime likti abejingi, matydami kaip e, tiek daug Afrikos e, valstybių e, piliečių gyvena tokiame skurde. Tuo pat metu mes žinome, kad Afrikos valstybės turi daug gamtinių išteklių. Tad turi būti kuriamas tokia sistema ten, kad tomis gerybėmis galėtų pasinaudoti uh, ne tik tai viršūnės, bet ir e, dauguma piliečių. Būtent šitie prioritetai bendradarbiavimo su Afrika srityje buvo pripažinti Europos komisijos. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Junkeriui, kuris tam teikia didelę svarbą. Tai labai svarbu mūsų ateičiai. Yra būtina taip pat užtikrinti, kad uh, ES turėtų pakankamai finansinių išteklių. ES turi siekti tvarumo migracijos e, valdymo srityje ir tai turi atsispindėti busimojoje DFP. Europa turi užtikrinti, kad būtų taikomi tvarus ir veiksmingi mechanizmai valdant migracijos srautus. Ir labai svarbu, kad skirtume dervą dėmesį pagrindiniams migracijos maršrutams. Europa yra skyrusi 6 milijardus eurų e, sustarimo su Turkija įgyvendinimui. labai svarbu užtikrinti ir tinkamą migracijos valdymą ES viduje. Nepak nepakanka užtikrinti vien tik tai e, sienų apsaugą, reikia daug kitų priemonių. Todėl, kad migracijos srautų valdymas yra toks dalykas, kuriam reikia bendrų koordinuotų pastangų. Visos e, valstybės narės turi tam skirti pakankamai dėmesio. Europos parlamentas patvirtino Dublino e, reformos būtinybę, tačiau kol kas dauguma valstybių narių vis dar nesusitarė dėl to e, automatinio solidarumo modelio, kuris ten yra numatytas. Birželio vadovų tarybos e, išvadose yra kalbama apie 30 e, ES sutarties e, straipsnį ir jo turinį. Mes turime visi kartu dėti pastangas, kad e, būtų kovojama su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios naudojasi e, migracija. Mes turime užtikrinti ir solidarumą tarp valstybių narių šioje plotmėje, siekdami mūsų piliečių saugumo. Mums reikia tikro solidarumo, reikia naštos pasidalymo, Ir e, šiame kontekste taip pat labai aktualūs tampa ir tie iššūkiai, e, kurie mums kyla įgyvendinant e, ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš tikiuosi, kad uh, ES institucijos įsiklausys į Italijos ir kai kurių kitų e, valstybių nuomonę dėl grįžtų ekonominių e, priemonių. Kalbant e, apie 19 metų Italijos biudžetą ir biudžeto įstatymą, tai čia labai svarbu suprasti, jog e, socialinio sektoriaus reformos neturi pasireikšti tuo, jog Italijos ekonomika nebetenka e, degonies. Mes turime galvoti apie piliečius visų pirma. Italijos vyriausybė galvoja apie tikrus pokyčius ateityje. Mes e, manome, kad yra būtinos reformos, kurios supaprastintų mūsų e, sistemą ir kurios dinamizuotų ekonomiką, kurios būtų esminės svarbos ir mums, ir visam e, kontinentui mes turime siekti stabilumo ir ekonomikos saugimo, nes jeigu to neužtikrinsime, tai e, nepaisant mūsų pastangų, Europa negalės pasiekti norimų rezultatų, net ir esant Junkerio planui. Ką reiškia užtikrinti finansinį stabilumą ir ką reiškia atsisakyti griežtų ekonominių priemonių. Tai reiškia, jog e, turi būti einama tvarumo link, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Graikijos krizės atveju, kaip parodė patirtis, griežtų ekonominių priemonių taikymo požiūrių buvo naita per toli. Yra skundžiamasi, kad nėra socialinės Europos, kad migracijos problemos yra pernelyg rimtos. Europa turi žiūrėti į ateitį. Europa turi suprasti, jog reikia investuoti į jaunimą, į inovacijas. Reikia taip pat užtikrinti viešo sektoriaus būtinas investicijas. Tai labai svarbu mūsų kontinentui ir tai nekelia rizikos e, stabilumui. Socialinė ir ekonominė pažanga, tvari ilgalaikė pažanga, užimtumo užtikrinimas. Tai yra tos kryptis, kurios yra būtinos, jos minimos ir Lisabonos e, sutartyje, tačiau ES vis dar yra pakankamai toli nuo savo e, pirminių tikslų. Euro grupės sausio 21 dienos e, sprendimas sukurti aukšto lygio darbo grupę, kuri e, dirbtų indėlių klausimais, bankų sąjungos klausimais ir kitais labai e, svarbiais klausimais yra svarbus e, žingsnis. Aišku, Labai svarbu, kad e, būtent tos darbo grupės e, lygmenių būtų konkrečiai sprendžiami šitie dalykai. Kartais atsitinka taip, jog yra žengiama ne į priekį, o e, atgal. Aš tikiuosi, kad vis dėlto mums pavyks užtikrinti Europoje finansinį ir ekonominį stabilumą. Su Maastrichto sutartimi jos jo, gyvendindami ją mes e, siekiame įgyvendinti tam tikras būtinas reformas nacionalinių lygmenių. Komisija tą procesą prižiūri, stebi ir kai kuriais atvejais iškyla problemų. E, buvo aštuntų metų recesija ir finansinė ekonominė krizė Ir matėme, kokių rimtų problemų iškylo tame kontekste. Jeigu norime susidoroti su tomis problemomis, turime veikti labai ryštingai, be kitako ir ES lygmenių. Tik tai taip galėsime atremti iškylančius iššūkius ir užtikrinti solidarumą. Nepakankamas solidarumas tarp ES valstybių neleidžia Europai būti ar tapti socialinę Europą. Todėl turime dėti kiek įmanoma daugiau pastangų, kovojant su nedarbu ir siekiant e, ekonomikos augimo. Tokios drąsios priemonės kaip e, Europos nedarbo draudimas ir kitos panašios e, priemonės yra be galo svarbios mm, įvairiems regionams, įvairioms valstybėms, ypač toms, kuriuose e, yra daug nedirbančio jaunimo, nes būtent dėl to nedarbo e, aukšto lygio ir iškylančių problemų nacionalistai ir populistai kyla Europoje. valstybėms pačioms neužteks pastangų spręsti šitom, šitų problemų. ES turi padėti joms ir tai labai svarbu DFP kontekste. Aišku, ES iškyla ir kai kurių egzistencinių iššūkių. Tad uh, Šiame kontekste mes turime galvoti apie mūsų prioritetus, investicijas, užimtumą, ekonomikos augimą, sanglaudą, BŽUP, žemės ūkio bendroji politika turi gauti tinkamą finansavimą, nes tai labai svarbu sanglaudai, tai labai svarbu mūsų ateičiai. Kiti iššūkiai, kurie mums kyla yra tokie, turime siekti teisingesnės tarptautinės prekybos, turime geriau apsaugoti vartotojus, taip pat e, turime būti ryštingesni ir ryštingiau veikti, kovodami su klimato kaita tarptautiniu mastu. Turime taip pat užtikrinti kad būtų laikomasi ir senų, ir naujų teisių, galvojant e, ir apie skaitmeninį sektorių. Turime taip pat e, galvoti, kaip atremti naujus hybridinius iššūkius, pavyzdžiui, kibernetinius išpolius. Gerbiami parlamento nariai, aš manau, turime galvoti apie Europos prasme. Kokios Europos mums reikia, kokios Europos mums reikia, kad e, būtų užtikrint, užtikrinama ir toliau taika, kuri jau tęsiasi virš 60 metų ir kad būtų užtikrinamas klėstėjimas. Aš į tą klausimą atsakyčiau taip, Europa turi būti artima piliečiams. 21 amžiuje turi būti galvojama apie Europos e, tautas ir Europos parlamentas turi stiprinti savo prerogatyvas, turi siekti teisėkuros iniciatyvos, prerogatyvos Europos parlamentas turi taip pat e, užtikrinti ir atskaitomybę be kitako ir kitų ES institucijų atskaitomybė. Europa išgyveno daug istorinių pokyčių. Įvyko daugiau politinių pokyčių. Tačiau e, mes e, puikiai suprantame, kad jeigu norime, kad piliečiai pasitikėtų labiau ES institucijomis, reikia daugiau tiesioginės demokratijos. Piliečiai yra nusivylę. Reikia įsiklausyti į jų nuomonę. Italijos piliečiai taip pat turi klausimų ir abejonių, į tai turi būti atsakoma, į tai turi būti reaguojama, nes piliečiai kol kas negavo norimų atsakymų. Piliečiai taip pat, piliečiams taip pat turi būti deramai atstovaujama. Nes pagalvokim apie breksitą. Tai yra labai svarbi tema ES ir liks svarbi artimiausioje ateityje. ES turi siekti tikro solidarumo ir e, turi e, siekti, kad būtų išsaugotas Europos integracijos 60 metų paveldas. Reikia užtikrinti, kad ES valstybės narės nenorėtų išeiti iš ES. Dabar e, turime galvoti apie visų pirma piliečių apsaugą Brexito kontekste ir apie breksito socialinės ir ekonominės pas, pasiekmes ir turime galvoti, kaip jas išspręsti optimaliai. Turime galvoti apie tai, kas veikia ir kas neveikia, kas neveikia įgyvendinant ES sutartis, apie tai, kas gilina integraciją ir kas ją e, mažina. Taip pat turime galvoti apie nusivylimą ES sąjungą. Galvoti, kodėl taip yra. Jeigu norime, kad Europa ir toliau e, būtų mūsų kelrodė žvaigždė, tai turime galvoti apie solidaresnę Europą, labiau įtraukiančią Europą, demokratiškesnę Europą, teisingesnę, užtikrinančią didesnę lygybę, tokią Europą, kurioje mūsų piliečiai galėtų normaliai gyventi rytoj. Grazie, signor. Dėkoju. Pone ministrė pirmininkė, ačiū tarybos pirmininkui. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos vicepirmininkui ponui Katainenui, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad valstybių narių dalyvavimas tose projektuose labai svarbus. Tai yra įvairūs pasirinkimai stiprinantis Europos parlamento prerogatyvas. Galiu tik patvirtinti tai, ką jūs sakėte. Migracijos rytie taip pat reikia tolesnių įsipareigojimų. E, taip pat ir tarybos posėdžiuose, kad ES siūlymai būtų priimti, kad būtų galima tinkamai įgyti reformas, įskaitant ir Dublino. Aš manau, kad galiu kalbėti visų kolegų vardu tai sakydavo. O dabar norėčiau suteikti žodį tarybos atstovui. E, Ponui Katainen, tiksliau. E, Pone ministrė pirmininkė, ponios ir ponio Europos parlamento nariai. Italija e, vaidina ypatingą vaidmenį Europos Sąjungoje, nes ji visada buvo Europos Sąjungos narė nuo pat jos pradžios. Europos Sąjunga jį, pradė, jį padėjo kurti ir formuoti, kad ji būtų tokia, kokia yra dabar. Spinelį ir kiti e, savo rankomis kūrė Europą, formavo jos ateitį. Jie kreipėsi į Europos valstybės ir reikalavo padaryti viską, kad nebebūtų tokių istorinių siaubų. Gasperi e, taip pat su kartu su kitais uh, E, ėmėsi darbų ir paskui Kapitolijoje buvo pasirašytas sustarimas, kai šešios valstybės įkūrėjos pasirašė ES kūrimo sutartį. Europos bendryjų tuomet sutartį. Paskui toje pačioje vietoje ant laiptų ES valstybių ir vyriausybių vadovai atnaujino, taip sakant, savo įžadus. Tuomet jų buvo 27 valstybių narių atstovai. 27 valstybių atstovai. Visą tai rodo, kaip smarkiai ES pasikeitė. Taigi ES istorija labai ypatinga, labai įdomi. Būtent dėl to ES Italijos vaidmo yra toks svarbus. Taip sakau ir dėl to, kad iš viso to matyti, kad Europa žengia pirmin, kad ji dabar yra pasiekusi aukščiausią savo lygį Italija ir jos žmonės yra ES šerdis. Tai reiškia, kad ši šalis ir toliau turi likti su mumis. Europai reikia stiprios Italijos. E, lygiai taip pat Italijai reikalinga stipri Europos Sąjunga. Kartu turime kurti savo ateitį solidarumo ir vienybės pagrindų. Turime dirbti kartu su savo partneriais. Ne prieš juos dirbti, bet dirbti su jiems. Ir kalbėti turim vieni su kitais, o ne vieni kalbėti blogai apie kitus. Kai kalbam apie solidarę Europą, tai turėčiau pasakyti, kad Europa taip pat čia yra priklausoma ir nuo Italijos. Būtent dėl to mes padėjome Italijai e, atsikurti po baisaus žemės drebėjimo. E, savanoriai ėmė burtis, siūlyti savo pagalbą. 2 milijardai eurų buvo pateikta kaip pagalba Italijai iš Europos solidarumo fondo. O kur dar jauni savanoriai, kurie vyko ten visiškai savanoriškais pagrindais atstatyti sugriautos Italijos. Tai štai tai yra tas solidarumas, kuris yra Europos tvirtumo cementas – Italija laikėsi tos pačios dvasios, ne kartą bėgant metams. Europos komisijos pirmininkas ponas Junkeris nekartai yra sakęs, kad Italija yra ta šalis, kuri nekartą išgelbėjo ES garbę, e, kai ES krėtė migracijos krizį. Kiti reagavo daug lėčiau. Tačiau Europa parėmė Italiją pagal savo galimybės. Nuo migracijos krizės pradžios iki 2018 metų 950 milijonų eurų buvo pateikta Italijai, kad būtų galima užtikrinti geresnį migracijos srautų valdymą. 225 milijonai buvo pateikta kaip skubi pagalba. E, taip pat lėšos buvo skirtos pabėgėlių prieimimui palengvinti, gelbėjimo darbams e, vandenyse. Taigi Europa nenusikratė savos atsakomybės, bet padėjo Italijai. Nepamirškime operacijos Sofija, kai ES pasienio apsaugos pareigūnai gelbėjo gyvybės jūroje. Tai yra bendros pastangos. Tačiau čia mums vėlgi buvo reikalinga Italija. Pone ministrė pirmininkė, akivaizdu yra tai, kad turime įveikti savo skirtumus, turime rasti atsakingus sprendimus ateičiai. Nebegalima pasitenkinti tuo, kad rasime tam tikrus sprendimus mažoms krizėms laikinai išspręsti. Ne. 97 procentai e, rytų e, viduržėmių jūros regione ir 60 procentų e, centrinėje, centrinėme viduržėmių jūros regione sumažėjo e, migrantų skaičius, bet darbą dar reikia tęsti ir baigti. Ir taip pat reikia įgyvendinti prieglopščio srities reformą. Mes atlikome, kas priklauso mums, o dabar savo darbą turi atlikti valstybės. Mes, jeigu norime pasiekti sėkmės, norime, kad ir Italija į tuos darbus įsitrauktų. Pone ministrė pirmininkė, ponios ir pono Europos parlamento nariai. Europa reiškia pirmiausia taiką ir klėstėjimą. Mes visi esame atsakingi už tai, kad būtų ginamos ES vertybės. Tai reiškia,